Geriau būtų bandyti padėti Ukrainai kitaip, žiūrėti į ją kaip nepriklausomą ne ES valstybę, kuri didžiuojasi savimi. Ačiū, ponia Kambilai Benerman. Dabar ponas Šegedį.